Good afternoon, bonjour. Sveiki. Prašom visus sėsti. Pradėsime. Please be welcome to this Sveikinu susirinkusius į mūsų komiteto posėdį, kaip paprastai. Mūsų pirmasis klausimas darbo tvarkės yra darbo tvarkės patvirtinimas. Siūlau Jums patvirtinti proto, e, darbo tvarkės su keletu pakeitimų. Pirmiausia, sujungti trečią ir septintą punktus. Tai yra Lisabono starties e, būsimas poveikis Taigi, trečią ir septintą punktus siūlau sujungti. Toliau keisimės nuomonėmis su pranešėju dėl šiandieno vertimo sistemos. Tai taip pat yra susijęs su Lisabonos sutarties įsigaliojimu. Dėl tų pranešimų balsuosime rytoj, o paskui 5 val. po pietų keisimės nuomonėmis su ponu Žiul e, de Kirkov, e, antiteroristinių priemonių koordinatoriumi ES ministrų tarybos. O rytoj dirbsime pagal darbos vargę, kaip kad pasiūlyta, išskyrus 23 punktą, e, kur bus kalbama apie baudžiamasias bylas ir mes jį nukeliame į spalio 15 kitą mūsų komiteto posėdį. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo atvarkė yra pasiūlyta. Taigi, antrasis klausimas toliau. Pirmininko pranešimai, kaip gal įsivaizduojate, neturiu papildomų pranešimų. Ir tikriausiai galime pasidžiaugti, kad antrasis referendumas Airijoje mus visus labiau priartino prie Lisabono sutarties įsigaliojimo. E, ne vėliau kaip iki šių metų pabaigos ar kitų metų pradžios. Turime tik palaukti ir aš manau, kad tai yra gera naujiena. Trečias darbo tvarkės punktas - Lisabono sutarties poveikis laisvės saugumo ir teisingumo sričiai. E, pasikeitimo nuomonėmis tikslas yra išklausyti Europos parlamento teisės tarnybos, Švedijos kaip pirmininkaujančios valstybės E, Švedijos atstovai yra atvykę, norės pasisakyti, taip pat pasisakys Europos komisijos atstovai ir užsienio reikalų komiteto pranešėjas šiuo klausimu. Aš tik norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į svarbiausius e, dalykus, kokią, kokį turės poveikį Lisabonos sutartis e, minėtais rydžiai. Pirmiausia, išliks bendradarbiavimas pagal šiandieną kaip e, vienas iš svarbiausių veiksnių toliau. E, politika kai kuri pasikeis nuo viešusios valdžios atstovų bendradarbiavimo prie pagrindinių teisių apsaugos. Trečias dalykas - Europos piliečiai turės tam tikrų galių, turi, turės e, galimybių tam tikrų uh, laisvės saugumo ir teisingumo srityje e, visos institucijos turės reaguoti į piliečių tam, iškel, tam tikras problemas ir toliau ES veiksmai turės e, didesnį patikimumą, nes yra kai kur pakeistas teisinis pagrindas dėl kai kurių dalykų, toliau institucinės santvarkos e, pokyčiai nes nebebus e, pirmojo ir trečiojo svarš, e, ramščio. Da, kaip žinia, e, tris ramščius yra nustačiusi Mastrikto sutartis, toliau sustiprės sprendimų prieimimo produktas, padaugės kvalifikuotos daugumos sprendimų taryboje ir bus nustatyti tam tikri saugikliai, kad būtų įtvirtinti e, proporcingumo ir subsidiarumo principai e, teisingumo laisvės ir saugumo erdvėje. Ir toliau e, sustiprintas bus demokratinis principas, ta prasme, kad Europos parlamentas dalyvaus plačiau bendrame sprendimų prieimimo procese E, ir jis daug galės plačiau bendrauti su kitomis ES institucijomis. Dabar suteiksiu žodį Europos parlamento teisės tarnybos atstovui, e, ponui Bretliui. Prašom. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Aš tik šiek tiek papildysiu tai, ką jūs labai glaustai ir išbaigtai pasakėte, ką tik aš labiau pasižiūrėsiu į institucinę ir teisinę analizę. Lisabonos sutartis baigs procesą, pradėjo, kurį pradėjo 93 metais Mastrikto sutartis. Būtent bus taikomas bendrijos metodas, kūrent ir įgyvendinant politiką teisingumo laisvės ir saugumo erdvėje. Naujoji sutartis gana ženkliai supaprastins ir demokratizuos sprendimus šioje srityje. Jie bus paprastesni, ta prasme, kad galios viena teisėkuros procedūra, kuri beveik visuotinai bus taikoma. E, tai bus įprastoji teisėkuros procedūra, kuri pakeis dabar taip vadinamą kvalifikuotos daugumos procedūrą. Taip pat nacionaliniai parlamentai didesnį vaidmenį suvaidins tas priemonės priimant ir taikant teisingumo laisvės ir saugumo erdvėje išliks tam tikri dabartiniai bruožai, bet e, jie nebebus taip plačiai naudojami. Kaip sakiau, įprastoji teisėkros procedūra bus taikoma visoms teisėkros sritims, įskaitant tas, kur dabar su parlamentu tik konsultuojamasi arba kur net e, neklausiama jo nuomonės, kaip kad, pavyzdžiui, tarptautinių sutarčių atžvilgių. Kaip žinia, mes e, kalbėjome apie Svifto sutartį savo komitete jau tą būtent darėme praeitą mėnesį. Teismų bendradarbiavimas ir policijos bendradarbiavimas e, baudžiamosiose bylose e, taip pat bus vykdomas pagal naujas taisyklės. Sąjunga ir sąjungos ir valstybės priemonės taikoma šioje sityje bus galima pasitikrinti Europos teisingumo teisme. E, taip pat reikės vertinti teisės aktus ir priemonės solidarumo aspektu. Bus taikomas ir palengvintos prieigos prie teisingumo principas piliečiams. E, šioje srityje yra du instituciniai principai, kurie taikomi horizontaliai. Pirmasis yra tas, kad nacionaliniai parlamentai vaidins stipresnį vaidmenį tiek priimant priemonės, e, taikant subsidiarumo ir nacionalinių parlamentų vaidmens protokolus, bet, kas ypač e, pasakytina apie teisingumo laisvės ir saugumo erdvę, įvertinant e, įgyvendinimą tam, tikro, po, tam tikrų politinių sprendimų, e, įskaitant Europolo Eurodžiusto e, veiklą. Ir Dar vienas dalykas - Danija, Airija ir Jungtinė karalystė naudosi specialią išlygą pagal atitinkamus protokolus numatytus dviejose sutartyse. Lisabonas e, režimas taip pat bus susijęs su kon, kai kuriais konkrečiais sprendimais arba sprendimų kategorijomis, o ne visa šios politikos sritimi. Bet jie turės baigtinį galiojimą. Toliau specialioji teisėkuros procedūra, kur parlamentas teiks konsultacijas tam tikrais e, konkrečiais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu į kai kurią valstybę valstybę narę atvažiuotų labai daug trečios šalies piliečių. Ką daryti tokiu atveju? Ir panašiais atvejais. Kai kurios iš šių priemonių bus priimamos tarybai balsuojant vienbalsiai ir konsultacijos parlamente, o nebus taikoma kvalifikuota dauguma. Toliau e, teismų bendradarbiavimas e, baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas. E, bus taikoma iniciatyvos teisė ketvirčiui valstybės narių. Jeigu ketvirtis valstybių narių pale, pa, pateikia tam tikrą pasiūlymą, jis bus svarstomas. Toliau valstybės narės galės panaudoti tam tikrą stabdymo mechanizmą ypatingomis situacijomis, jeigu kažkas gali pakengti valstybės narės e, baudžiamosios teisės sistemai. Jeigu, pavyzdžiui, e, vadovų taryba negalės susitarti, pritarti tam tikram sprendimui visuotinai, tai kai kurios valstybės taip pat galės imtis sustiprinto bendradarbiavimo. Toliau sąjungos veiksmai dėl policijos bendradarbiavimo ir atsiprašau teismų bendradarbiavimo e, baudžiamosiose bylose. E, penkerius metus po Lisabono sutarties įsigaliojimo komisija negalės e, paduoti valstybių narių į teismą dėl to, kad jos neįvykdo deramai šių priemonių ir Teisingumo teismas galės tik tai preliminarius sprendimus paskelbti priemonėms, e, kurios galioja dabar. Bet pirmininkė yra tam tikrų išimčių taisyklėse, nors reikia atsiminti, kad bendra taisyklė yra ta, kad e, politiniai sprendimai e, teisingumo laisvės ir saugumo erdvėje bus priimami pagal bendrijos metodą, išskyrus tam tikras išlygas. Dabar teisinės pasiekmes Ir kitas susijęs dalykas yra pagrindinių laisvių e, teisių hartija. Man atrodo, kad mes gerai susipažinę su teisėmis, kurios užtikrina didesnį sustiprinimą jau dabar galiojančių teisių pagal bendrijos teisinę sistemą. Bet e, tai bus taikoma ne tik tai pirmam, bet ir antram ir trečiam ramščiui. yra tam tikri apribojimai vis tik tai. Tai aišku, kad hartija neišplečia bendrijos kompetencijų, kurios apibrėžto sutartyje. Tai yra svarbiausias dalykas, į kurį reikia pasižiūrėti. Pirmiausia, teisėkuros kompetencija yra nustatyta sutartyse. Institucijos turi laikytis savo galių ir bendrijos kompetencijos ribų. Norėčiau pateikti Jums konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, sąjunga, primdama tam tikras taisyklės, turi atsižvelgti į aštuntąjį hartijos straipsnį. Pirmiausia, kiekvienas žmogus turi teisę į duomenų apsaugą, jeigu sprendimas primas duomenų apsaugos srityje. Toliau reikia žiūrėti, ar yra duodamas sutikimas ir ar yra koks nors kitas teisėtas pagrindas numatytas įstatymę. Toliau, e, sąjungos taisyklės taip pat numato kompetentingą instituciją, kuri tikrintų, kaip yra vykdomi sprendimai, pavyzdžiui, šioje konkrečioje srityje. E, jeigu pasižiūrėsime į Hartijos e, pirmas 49 straipsnis yra gana nekonkretus, jie nėra labai specifiškai suformuluoti. Bet reikės e, pasižiūrėti, ar užtikrinamos teisės, ar reikia apriboti tam tikras sritis ir ar ta, e, teisės ir ar tam tikri apribojimai atitinka bendrijos principus ir ar tai leidžia apginti kitų teisės. Hartija yra visu, visiškai privaloma visoms institucijoms, agentūroms ir tarnyboms veikiančioms Europos Sąjungoje. Taip pat valstybėms narėms ji yra saistanti, bet tik įgyvendinant Europos Sąjungos teisę Ir e, Lenkijai bei Junktinė karalystė galios e, specialus protokolas dėl e, šių dalykų. Toliau. E, Europos Sąjungos teisė prisijungti prie e, žmogaus teisų konvencijos ir tai yra numatyta sutartyje, nes dabar Europos bendryje neturi teisės prisijungti prie šios konvencijos. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai komisija galės dėrėtis dėl e, prisijungimo ir paskui e, bus žiūrima, ar galima pasirašyti atitinkamą sutartį, kuriai reikės Europos parlamento e, pritarimo ir nacionaliniai parlamentai taip pat turės patikrinti, ar tai atitinka nacionalinę teisę. Paskui bus galima pateikti e, asmeninį skundą ne dėl ES teismų sprendimų, bet ir e, reikalauti platesnės apsaugos, kaip kad nurodyta 1950 m. konvencijoje. Ačiū Jums ir jeigu turite klausimą, aš bandysiu atsakyti. Now. Mr. Perillo. Ponas Perilli, norėtų pasa kai ką pasakyti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pridurti du dalykus prie to, ką pasakė ponas Bradley. Ir aš kalbėsiu apie tai, kaip bus taikoma žmogus teisų konvencija Europos Sąjungoje. Aš kalbėsiu dabar prancūzų kalba, kadangi aš parengiau savo kalbą, būtent e, prancūzų kalba. Lisabonos sutartis aiškiai nurodo, kad ES privalo prisijungti prie žmogaus teisų hartijos. Tam taryba turėtų pritarti vienbalsiai. Po to bus pradėtas nacionalinio bus pradėtos nacionalinės ratifikavimo procedūros valstybėse narėse. Iš tikrųjų, pats procesas e, yra vadinamas kiek kitaip, tačiau iš esmės tai yra šios konvencijos ratifikavimo procesas. Šis komitetas turėtų parengti pranešimą šiuo klausimu tam, kad būtų užtikrinta, kad žmogus teisų konvencijos ratifikavimas įvyko, įvyktų kuo skubiau. kadangi prisijungimas prie šios konvencijos reikš, kad galios išorės kontrolė, kurią vykdys Strasbūro teismas. Ir ši kontrolė bus taikoma visoms valstybėms narėms, be jokių išimčių. Nes, kaip žinia, kai kurios valstybės narės gali pasit... nepritarti ir ne, e, reikalauti, kad joms nebūtų taikoma pagrindinių teisų hartija. Taigi Stokholmo programos poveikis bur, bus dar didesnis negu yra dabar. Ir jei ES prisijungs prie žmogaus teisų konvencijos, tai iš esmės paveiks Stokholmo programos įgyvendinimą. norėčiau Jums priminti, kad e, Vokietijos aukščiausiasis teismas Birželio 30 dieną paskelbė žinoma nutartį, kurioje pareiškė, kad e, visos valstybės turi prisijungti prie konvencijos. Tačiau diskusijos dėl bendros teisės erdvės ir bendradarbiavimo e, policijos srityje tebe tęsiasi. Vokietijos e, vyriausybės atstovas prieš oficialiai paskelbdamas savo poziciją taryboje privalo pasikonsultuoti su Vokietijos vyriausybė. Tokia darbo tvarka buvo nekartą kritikuojama. Na, mums atrodo, kad kai mes kalbame apie bendradarbiavimą baudžiamuosiuose bylose, pagal Karlslu Rūkės teismo sprendimą parlamentas turėtų nuspręsti, kaip reikėtų elgtis. Egzistuoja tam tikra tvarka, pagal, pagal kurią galima konsultu, parlamentų suteikima yra galė tai daryti, tai išreikšti savo nuomonę, bet panašu, kad Europos parlamento galios šioje srityje šių klausimų yra tokios pat, kaip ir nacionalinių teismų galios. Pagal Lisabono sutartį akivaizdu, kad reikės atsižvelgti į bet kokio parlamento, skaitant ir Europos parlamento užsakytą nuomonę. From... Dėkuoju, pana Pirėlo, gal pirmininkaujančios valstybės atstovai norėtų, ką nors pasakyti? Prašau, panas Nilsen. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pritariu jūsų užsakytam džiaugsmui dėl balsavimo Dublinė rezultatų praeitą penktadienį. ES pirmininkaujantį Švediją džiaugiasi tuo, kad Arijos piliečiai gausiai atvyko balsuoti ir pritarė Lisabonos sutarčiai. Norėčiau tiesiog Jums priminti, kad dar ne visos valstybės narės ratifikavo šią sutartį, tačiau mes tikimės, kad jos netrukus tai padarys. Be to manome, kad Mes galime pritarti iš esmės tam, ką Jūs pasakėt apie Europo, Lisabono sutartį. Šis sutartis iš tiesų padarys ES atviresnė, demokratiškesnė ir veiksmingesnė. Bendro sprendimo procedūros taikymas ir jos praplėtimas yra svarbus dalykas. Man buvo pasakyta, kad uh, Ši procedūra, bendro sprendimo procedūra, bus taikoma 80 sričių. Tai, o pagal senesnės sutartys e, sričių, kurias, kur, kurioms buvo taikoma ši procedūra, skaičius buvo 40. Jums tikriausiai žinoma, kad visos e, pirmininkaujančios valstybės nulatos stebi įvykius Europos parlamente ir ruošiasi e, svarstymams, kurie vyksta Europos parlamente. Ir e, visos šios diskusijos yra svarbios ir nebejoju, kad jūs atidžiai nagrinėsite tuos klausimus, kuriuos mes keliame savo pirmininkavimo metu. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra pagrindinės teisės. Švedijai tai yra itin svarbus klausimas. Yra dar vienas dalykas. Ką darysime su teisiniu pagrindu, kuris pasikeis pagal naują sutartį? Ir Aš galiu tik tai išsakyti viltį, kad mes elgsimės lygiai taip pat, kaip elgėmės ir įsigaliojo Maastrichto sutartis. Tai reiškia, kad pirmininkaujantė šalis ir parlamento pranešėjai tam prie bendradarbiaus. Aš pirmiausia kalbu apie pagrindų sprendimus, bet tai taikytina ir kitoms rytims kurioms bus pagal Lisbonų sutartį taikomas kitas teisinis pagrindas. Aš galiu Jūs patikinti, kad mūsų darbo grupių pirmininkai yra pasiruošę intensyviai bendradarbiauti su Europos parlamento pranešėjais. Trumpai norėčiau pakomentuoti vieną klausimą, kurį ką tik iškėlė gerbiamas parlamento narys. Aš turiu galvoje žmogaus teisų konvenciją. Jis jau pasakė, kad jis nori, kad visos šalis prie šios konvencijos prisijungtų kuo skubiau. Aš visiškai jam pritariu. Ir manau, kad tai bus aiškiai išdėstyta mūsų pasiūlyme, kurį pateiksime dėl uh, Stokholmo programos. Uh, netrukus. Mes norime, kad ratifikavimo procesas pasibaigtų kuo skubiau. Ir be abejo, mes raginsime visus taip ir pasielgti. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Lorna Kolorado iš Europos komisijos. Ačiū. Pirmiausia, komisija džiaugiasi ref, a, referendumo Arijoje rezultatais ir mes e, tikėmės, kad visos valstybės narės netrukus ratifikuos Lisabono sutartį ir pritarėme tam, ką pasakė Švedijos atstovas šiuo klausimu. Lisabono sutartis, kai jis įgalios, iš tikrųjų nemažai ką pakeis. Pirmiausia, ji praplės Europos parlamento galės ir, kaip žinia, bendro sprendimo procedūra bus taikoma ir teisingumo ir vidaus reikalų uh, sričiai, bet to numatytas yra kur kas glaudesnis bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Jau e, tarybos atstovas sakė, kad e, taryba rengėsi šiems pokyčiams, tą patį mes darome ir komisijoje. Pirmiausia, mes galvome apie tai, kad netrukus visi prisijungsime prie žmogaus teisų konvencijos. Be to, naujoje sutartyje numatytas yra teisinės pagrindas kai, kurie, kai kurioms sritims, pavyzdžiui, pilietybės iniciatyvai. Jie buvo paminėta, kad pasikeis kai kurių priemonių teisinės pagrindas. Kaip jau pasakė pirmininkančio šalies atstovas, mes visi tikimės, kad Mes galėsime labai glaudžiai su jumis bendradarbiauti, svarstant įvairiausius pasiūlymus, kad mes e, sėkmingai bendradarbiausime su jūsų pranešėjais ir dirbsime visi konstruktyviai, svarstydami tuos pasiūlymus, kurie dabar svarstomi yra pagal konsultacijų procedūrą, o vėliau jiems e, pagal Lisabono sutartį bus taikoma bendrosprendimo procedūra. Kaip ir uh, įsigalio, kaip ir tais laikais, kai įsigaliojo Amsterdamo sutartis, komisija prieš e, Lisabono sutarties įsigaliojimą pateiks e, e, keletą komunikatų, kuriuose bus išdėstyta, kam bus, kokiams rytims bus pakeistas taikomas teisinis pagrindas. Dabar apie pasiūly, trečio ramščio pasiūlymus. Be abejo, tai yra susijęs su įvairiais teisės aktais, ir su to, kaip mes traktuosime e, sutarties nuostatas. Ir tai, kokios pasiūlymus paveiks šios sutarties įsigaliojimas. Tai yra, jeigu šie pasiūlymai nebus patvirtinti e, prieš įsigaliojant e, Lisabono sutarčiai. Taigi mes svarstome visus šioks klausimus, galvojame ir apie tai, kokius pasiūlymus galėsime teikti kaip pasikeis e, tam tikroms sritims taikomas teisinis pagrindas. Mes galvojame ir apie trečio ramščio teisinę apskritai. Taigi darbas vyksta komisijoje. Be abejo, naujoji komisija turės e, nustatyti politinius prioritetus Ir daug kas priklausys nuo naujojo komisaro, kuris bus atsakingas už e, teisingumą ir, žmogu, ir vidaus reikalus. Aš jau minėjau, kad mes esame pasiruošę su jumis labai glaudžiai bendradarbiauti ir keistis informaciją. Dėkuoju. Dabar galime pereiti prie klausimų. Rui Tavares. I'm sorry, President, but I don't think I have asked for the floor now. You have not... Atsiprašau, pirmininkė, aš neprašiau žodžio. Vai? Tačiau ačiū. Mister... Pas mane parašyta. Ponas Ramira. Thank you very much. Ačiū labai. Mūsų klausimas labai specifinis dėl Hartijos ir Junktinės karalystės ir Lenkijos specialausios protokolo. Gal galėtumėte konkrečiau e, pristatyti, kokios tokio atskirojo protokolo pasiekvės? Ar bus e, akcentuojamas nacionalinis aspektas ar geografinis aspektas? Gal galėtumėte pateikti ir pavyzdžių, kuriais atvejais tos atskirosios nuostatos bus taikomos? Ačiū labai, ponė Liutford. Yes, Mano klausimas taip pat susijęs su protokolu. Jei aš gerai supratau, manau, kad pono Bredlio um, įvardintas e, protokolų pažyminys obscure, tai yra specialusis protokolas, man nuskambėjo keistai, nes neaiškiai buvo pasakyta. Ponas Bradley skaitė ir būtų malonu, jei jis pristatytų savo pranešimą raštu dėl teisės tarnybos po, požiūrio į protokolą. Man būtų įdomu sužinoti, kokia teisės tarnybos nuomonė apie šį protokolą. Uh, Ar šis protokolas turėtų būti taikomas Junktinės karalystės piliečiams ar bet kokiai Junktinės karalystės kompetencijai? E, kitas klausimas susiję su pono Bredlio kolega. Kaip ES taikys e, konvenciją ar ji bus taikoma visoms valstybėms narėms be jokių išimčių. Koks scenarius yra numatytas? Jei pagal Junktinės karalystės ir Lenkijos protokolą bus numatyta, kad kai kuriems subjektams bus netaikoma uh, E, ši žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencija, ar tie subjektai vis tiek galės kreiptis į Strasbūro teismą ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi. Ši mintis man nuskambėjo labai įdomiai. Jungtinėje karalystėje tikriausia gyvena milijonai žmonių, kurie negalės sauliaisti tokios procedūros. Ir bus ir dalyvavusių šalių konferencijoje praėjusią savaitę. Taigi šis scenarius tikrai įdomus. Žmonės anksčiau galvojo, kad kad jie atsiribojo nuo šios konvencijos, tačiau dabar išreikšta mintis yra labai įdomi. Ačiū. Ar baigėte? Taip. Ačiū. <laughs> Pirmininkė, jūs nustebote? Ačiū, ponė Liutvar, ponas Bazutilis. Yes, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariu prieš tai kalbėjusiesiems. Labai džiaugiuosi praėjusios savaitės airijos referendumo rezultatais. Tikiuosi, kad ratifikavimo procedūra bus baigta kaip įmanoma greičiau ir pagaliau Lisabono sutartis įsigalios kaip įmanoma greičiau taip pat. Tačiau, e, ponia pirmininkė, norėčiau pagalvoti apie situaciją Airijoje ir kokį signalą jie mums siunčia. Manau, kad vienas um, nuogastavimų, kurį turėjo uh, airiai buvo tai, kad ES per daug kišis į kai kuriuos nacionalinius klausimus, kai kuriais atvejais netgi šeiminius klausimus. Manau, kad tos mintys verčia mūsų susimastyti ir labai atsakingai pažvelgti į tai, ką mes veikiame šioje institucijoje ir kokius žingsnių imamės. Kalbant apie šeimos teisę, aiškiai pamatėme, kad airiai nuogastauja dėl kai kurių e, klausimų ir ES kompetencijos šioje srityje. Manau, kad šie debatai ir pati sutartis, kai jau ji įsigalios, aš tikiuosi, kad ji įsigalios kaip įmanoma greičiau, kviečia mus prisimti šią naują atsakomybę labai atsargiai. Antrasis dalykas - esama tam tikrų procedūrinių nuogastavimų ir mūsų komitete, kadangi teisėkuros našta um, teisingumo ir vidaus reikalų srityje padidėjęs, savame suprantama ir mūsų darbe tai atsispindės. Turėtume užtikrinti, kad paskirstant e, darbo tvarkę turėtume prioritetus teikti teisėkuros iniciatyvams, nes e, savame suprantama, jei e, teisėkuros iniciatyvų bus daugiau, tai tiesiogiai veiks ir mūsų darbą. Pone pirmininkė, mes turėtume pamastyti, kaip e, nauji pokyčiai pakeis ir mūsų komiteto darbą, nes e, mūsų darbo našta tik padidės. Ačiū labai, senjoras Aurigė. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasidžiaugti penktadienio referendumo Arijoje rezultatais. Jie tikrai mus visus nudžiugino. Ir jei rezultatai nebūtų buvę tokie geri, tai mūsų optimizmas nebūtų toks didžiulis. Tačiau dabar tikrai galime būti tikri optimizmai, optimistai. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip Lisabono sutartis paveiks mūsų gyvenimą, jei ji greitai įsigalios. Lisabonos sutartis pakeis teisingumo ir vidaus reikalų srity. Būtų sudėtinga įsivaizduoti, kas būtų įvykę, jei ši sutartis nebūtų neįsigaliotų. Tačiau dabar žengėme į priekį, esame labai daug susitarimų, sutarčių, kurios įsigalios e, teisės saugos e, teismų bendradarbiavimo srityje. Visą tai nebūtų buvę įmanoma, jei valstybės narės nebūtų bendradarbiavusios. Tačiau tarybai kartais labai sudėtinga parengti sudėtingus tekstus e, tokioje gausybėje sričių. Tuo tarpu Lisabonos sutartis supaprastins daugelį šių procedūrų. Jūs tikriausiai žinote, kad Ispanija e, perims ES e, pirmininkavimo vairą kitų metų pradžioje kartu su kai kuriomis frakcijomis aš Bandžiau parengti susitarimą Ispanijoje, bandydamas intensyviau bendradarbiauti su Ispanijos vyriausybė. Manau, kad mūsų visų užduotis yra stengtis, kad Ispanija pasiektų, jog visos valstybės narės ratifikuotų Europos Mm, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvenciją. Jei įmanoma, būtų gerai, kad ši konvencija būtų baigta ratifikuota per kitų metų pirmąjį pusmetį, jei ne per antrąjį pusmetį. Kai buvo kalbėta, ši konvencija yra labai svarbi. Kitas pasiūlymas, kuris mano supratimu taip pat yra prioritetinis, tai yra direktyvos arba reglamento susijusio su referendumų organizavimu parengimas. Tai yra nauja tema pagal Lisabono sutartį, tai yra tautos balsas ir galimybė tautai išreikšti savo nuomonę. AFKO komitete dar praėjusias kadencijos metu buvo parengtas atitinkamas pasiūlymas ir pirmininkaujanti Ispanija ketina šią temą įtraukti į savo prioritetinių temų sąrašą. Tokiu būdu mes suteiksime daugiau pasisakymo teisės tautoms. Yes, thank you, chair. Um... Pone Intveld, ačiū pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie tų, kas e, pasidžiaugia referendumo Arijoje rezultatais. Manau, kad rezultatai buvo puikus, labai aiškiai buvo pasakyta taip. Keletą pastabų norėčiau užsakyti. Pirmiausia, kažkas, neprisimenu, kas pasakė, kad Europos Sąjunga dabar pradės veikti įvairiuose politikos rytise. Aš norėčiau kai ką paaiškinti. Aš manau, kad ES jau dabar reglamentuoja daugybę politikos ryčių. Tačiau tai dažnai daro nedemokratiškai ir neskaidriai. Ir aš manau, kad didžiausias šios sutarties privalumas yra tas, kad dabar viskas vyks skaidriai ir atvirai. Ir viską Europos parlamentas svarstys viešai. Ta pačia gaida Mane šiek tiek sutrikdė Simono Busutili pastaba apie tai, kad ES kišasi į žmogaus, žmonių privatų ir šeimos gyvenimą. Na, aš norėčiau Jums pasakyti, kad ES kaip tik atvirkščiai niekiek nesikiša į žmonių asmeninį gyvenimą. Mes norime saugoti piliečių asmeninį gyvenimą. Nacionalinės vyriausybės e, kišasi labai dažnai kiša savo nosį į ne savo reikalus. Ir mes turime užkirsti tam kelią. Antra pastaba. Man buvo labai malonu išgirsti, kad teisės tarnyba kalbėjo apie konstitucinio teismo sprendimą, apie karus rūkės sprendimą. Šiame sprendime buvo pasakyti labai įdomus dalykai, pavyzdžiui, apie Europos parlamentą, kadangi, kadangi tame sprendime buvo teigiama, kad Europos parlamentas niekada ne, negal, negal, negalės tapti normalių parlamentų, kadangi mes neturime opozicijos ir tai reiškia, kad mes negalime atstovauti mūsų piliečiams. Panašu, kad šis sprendimas tam tikrąją prasme įteisina nacionalinių parlamentų viet, vieto teisę. Ir aš norėčiau, kad teisės tarnyba įvertintų Karlsrūkės e, sprendimo galimas teisinės pasiekmes. Ir dabar tarybos atstovams norėčiau pasakyti, kad mane labai nudžiugino tai, kad taryba ketina glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Kadangi aš asmeniškai nepasakyčiau, kad iki šiol Europos parlamento ir tarybos bendradarbiavimas buvo labai geras. Jūs paminėjote, kad jūs e, bendradarbiausite su pranešėjais dėl e, svarbiausių klausimų. Na, aš e, asmeniškai rengiu pranešimą dėl Europolo galimybės gauti asmeninės duomenės, asmens duomenės. Aš pasiūliau rezoliuciją praeitų metų lapkričio mėnesį. Ir mes pareikalavome šioje rezoliucijoje, kad taryba pateiktų pasiūlymą dėl dėl e, tos rezoliucijai išdėstytų reikalavimų. Tačiau iki šiol mes nepamatėme, nepamatėme iš tarybos jokių veiksmų. Taigi aš tikiuosi, kad įsigaliojus e, Lisbono sutarčiai, po to, kai ji bus ratifikuota, mūsų bendradarbiavimas iš tiesų pagerės. Dėkuoju, panas Alvaro. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį ir jį adresuoju Švedijos atstovams. Po to, kai vyko referendumas šeštadienį, visi pradėjo kalbėti apie tai, kad netrukus įsigalios Lisabonos sutartis. Ir todėl aš norėčiau paklausti Švedijos atstovų, ar jis svarsto dabar galimybę parlamentui įsitraukti į trečiojo ramšio politikos rytis. Ar e, taryba svarsto galimybę pateikti kokius nors pasiūlymus dėl SWIFT susitarimo, kurį e, mes apie tai kalbėjome prieš mėnesį. Ir man būtų įdomu išgirsti, ką švedijos atstovai pasakys šiuo klausimu. Dėkuoju, panas Alvaro. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką Sofija pasakė. Aš rengiu pranešimą dėl e, mūtinės duomenų. Ir tarybos atstovai jau buvo susisiekę su manimi, nors bendradarbiavimas galėtų būti ir kur kas glaudesnis. Aš norėčiau, kad e, mums būtų paaiškinta. Gal aš kažko nesupratau. Jau buvo paminėtas SWIFT susitarimas ir Sofija kalbėjo. Uh, apie tam tikrus pavyzdžius. Jų yra iš tikrųjų labai daug. SWIFT susitarimas bus uh, pasirašytas prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Ar tai reiškia, kad šis susitarimas bus perkeltas į antrąjį ramstį, ar bus pradėtas naujos konsultacijų procesas? Ar teisės pagrindo keitimas bus mums naudingas ar ne? Ar, tai, ar jis iš mūsų atims tam, tikras, e, tam tikrus dokumentus, ar atvirkščiai e, mums padės juos ant mūsų stalo? Kaip ir su Vokietijos pavyzdžiu, ta, e, Vokietijos pavyzdžiu taikytina ta pati pastaba. Ir norėčiau, kad man paaiškintų, kas yra omnibuso procedūra. Nes aš mokiausi mokykloje dar, kai įsigaliojo Amsterdamo sutarties ir neatsimenu, kaip buvo pakeistas teisinis pagrindas. Taigi pasakykit man, kas bus po to, kai pasikeis teisinės pagrindas. Ar bus pradė, pradėtos trilogo procedūros, ar bus taikoma kokia kita tvarka? Teisės tarnyba jau paminėjo galima stabdžių sistemos įdėgymą, kuri bus taikoma tuomet, kai viena šalis priešinasi kokiam nors pasiūlymui. Ar tą galės daryti šalis, yra taik, kuria yra taikomas atskiras protokolas, nes gali atsirasti tokių šalių, kurioms e, tokie protokolai gali būti būtų naudingi. Ir nors europinėje politikoje tai nepasiteisino, nacionalinėje politikoje to tokia priemonė gali būti labai naudinga. Jau buvo paminėta, kad mūsų darbo krūvis labai padidės. Per kitus penkerius metus turėsime svarstyti 480 dokumentų. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ar mes galėtų, turėsime galimybę pasamdyti daugiau darbuotojų. Kadangi akivaizdu, kad mums reikės papildomos paramos. Bet aš suprantu, kad mes tikriausiai tą klausimą galėsime svarstyti rytoj per e, koordinatorių posėdį. Panas Browns, aš be abejo nenoriu sugadinti jūsų nuotaikos e, ir nenorėčiau tik tai, kad referendumo arėjo rezultatas buvo mums e, nemalonus. Tačiau Arijos vyriausybė nori, kad būtų pradėtos dėrybos dėl tam tikrų Lisabono sutarties nuostatų. Ar tai yra tiesiog Arijos vyriausybės pažadas, ar tai būtų teisiškai įmanoma padaryti? Dėkuoju. Dabar vėl sutikiu žodį teisės tarnybos atstovui. Ačiū pirmininkė. Gal ir nesugebėsiu atsakyti į visus narių klausimus dėl variausių priežasčių. Lengviausia yra atsakyti į e, prašymą pateikti jums mano, e, e, mano kalbos kopiją. Ta ir padarysiu. Dabar dėl protokolo. Deja, teisės tarnyba nėra parengusi nuomonės dėl šio protokolo. Tačiau, jei jūsų komitetas tą pageidautų, tuomet mūsų tarnyba galėtų įvertinti šį protokolą ir galėtų jums išaiškinti, ar tai bus taikoma Junktinės karalystės piliečiams ar visiems tiems, kas įeina į Junktinės karalystės jurisdikciją. Dabar uh, Arijos vyriausybės pažadai. ir dėl pastabų, kurias išsakė ponas Busutil, tai yra dėl šeimos teisės. Šeimos teisė yra, įeina į valstybės narės kompetenciją. Tačiau šeimos teisės tarptautinių šeimų klausimai bus sprendžiami ES lygmenių. Ponios Inetvelt pastabos. Lisabono sutartis aiškiai išdėsto naujas galias. Ir dabar pagal trečiąjį straipsnį ir 108 straipsnį bendryje turi teisę imtis veiksmų net ir tose sritise, kuriom, kurioms netaikomos yra, kurios neįeina į bendrijos kompetenciją. Kai tai atitinka bendrijos bendresnius tikslus. Ir mano kolega jau pasakė, kad mes su malonumu ateisime jūsų komitetą ir išdėstysime jums tolesnę ratifikavimo prisitaikymo prie naujos sutarties eigą. O sta, stabdžių mechanizmą dar reikės išanalizuotam prieš patikėt jums aiškesnę nuomonę. Ponas Nilsson, Švedijos vardu. Labai trumpai, pirmininkė, dėl trijų man adresuotų klausimų. Pirmiausia, dėl keliaivių asmens duomenų įrašų nėra manoma, kad reikia kesti diskusijas taryboje šiuo klausimu. Mes laukiame kol įsigalios Lisabono sutartis ir tada galbūt komisija pateiks naują pasiūlymą. Tačiau noriu pastebėti dėl keliaivių duomenų įrašų. E, Niekada nebuvo numatyta, kad mes naimi, naudosime šiuos įrašus kažkaip kitaip, šiaip jau jie naudojami yra daugelį valstybių narių. Čia buvo pasakyta maždaug 80 procentų Kad e, parlamente buvo kalbama apie tai, kad pavyzdžiui e, Suomijoje e, vienam oro uoste 80 procentų sulaikoma yra narkotikų kontrabandos, būtent naudojant tuos keleivių duomenų įrašus. Aš noriu pasakyti, kad tam tikrus klausimus, e, jeigu norite aptarti, aš galiu pasviesti jūsų susitikimui ar papietauti, tada mes galėtume pradėti e, diskusiją dėl Europol. O jeigu kas nors e, dar negavote mūsų laiškų, iš tarybos turiu galvoj, tai tikriausiai jūs dar nesate E, paskirti pranešėjais. O šiaip aš noriu Jūs patikinti, kad tuoj susisieksime su Jumis, kad galėtume tęsti diskusijas. Dėl SWIFTO. Mes jau esame savo poziciją pateikę parlamentui. Darbo grupės pirmininkas sėdi šalia manęs, jis į parlamentą jau buvo atvykęs porą kartų. Ir situacija yra tokia, kad dabar kalbame apie metų trukmės laikinąjį susitarimą, galbūt net trumpesnės trukmės. Tokio sustarimo tikslas yra tas, kad nereikėtų e, sustabdyti naudingos e, informacijos e, srauto, kurią mes gauname. Tai padeda pagal TFTP sistemą ir mes jau pasinaudojom tą informaciją užkirsti kelią teroristiniams išpuoliams. Tikiuosi, kad komisija gaus e, naują darybų e, mandatą pagal Lisabono sutartį, kai jis įgalios darytis toliau šioje srityje. Ačiū, ponė Nilsonai. Aš nenoriu iš naujo pradėti diskusijų, bet atrodo, kad ponė e, Inetvelt norėtų gauti iš jūsų e, tam tikros informacijos papildomos. E, man atrodo, kad jinai mielai norėjo man padėkoti už pakvietimą papietauti. Pone Inetvelt, gerai, taip, Netaip noriai, bet sutinku. Dėl keliaivių duomenų įrašų aš su jumis asmeniškai norėsiu pasišnekėti šio klausimu. No further specifications as for now. Na, daugiau detalių galit mums ir nepateikti dėl savo susitikimo. Dabar komisijos atstovė, ponė Korado. Aš tiesiog norėčiau paaiškinti vieną dalyką, tai yra omnibuso komunikatas. Kaip jau minėjau, ši procedūra bus taikoma tik tai pirmojo ramščio klausimams. Tie klausimai, kuriuos komitetas ketina svarstyti netrukus, tai yra pirmiausia klausimai susijęs su nelegalia migracija ir su ilgalaikėmis vizomis bei šengeno erdve. Bet iš esmės e, ši procedūra nebus taikoma e, platesniam klausimų ratui. Ši procedūra bus daugiausia taikoma trečiojo ramšio klausimams, kurie tiems, kurie nebus patvirtinti e, iki sutarties įsigaliojimo. Ir mes pateikėme toliai visus kitus pasiūlymus pagal naują teisinį pagrindą. Jau minėjau, kad mes e, e, žinome, kad netrukus bus suformuota naujo komisija ir naujoji komisija turės e, nustatyti savo politinius prioritetus. Ir tolesnis mūsų darbas priklausys būtent nuo šių prioritetų. Dėkuoju. Finally... Ačiū. Galiausiai būtų naudinga išklausyti analizės departamento atstovą, kuris galės jums paaiškinti, kokiais e, techniniais teisiniais ištekliais gali naudotis Europos parlamento nariai. Pone Rišar. Euh, Ačiū pirmininkė. Mes džiaugiamės galimybę prisistatyti jūsų komiteto nariams. Ypač atsižvelgiant į tai, kad netrukus įsigalios Lisabonos sutartis. Nes įsigaliojus šiai sutarčiai mūsų darbo krūvis iš tikrųjų ženkliai padidės. Praeitos kadencijos parlamente prireikinėm labai laiko tol, kol komitetai ir nariai išsiaiškino, kuo gali būti naudingas jiems analizės departamentas. Be abejo, kiekvienas komitetas turi analizai skirtą biudžetą. Šios analizės paslaugos yra nepriklausom, teikiamos nepriklausomai nuo sekretoriato darbo. ir nuo to darbo, kurį atlieka politikos departamentai. Tai departamentai atsakingi už atskiras politikos rytis. Šiuo atveju tai būtų konstitucinių ir teisės reikalų politikos departamentai. Mes turime tris ekspertus - Aleksandro Davalį, De, pono Devuar ir Elen Deguras. Jie rūpinasi policijos bendradarbiavimo, baudžiamųjų bylų klausimais. Turime ir kitų darbuotojų, kurie specializuojasi pasienio kontrolės ir nelegalios migracijos rytise. mes galime pateikti jums išsame konkrečių klausimų analizę ir jeigu mūsų pajėgų tokiam darbui neužteks, jeigu mes neturime tinkamų eksperto, tuomet mes galime juos samdyti. Paprastai skelbiamas tokiams paslaugoms teikti skelbiamas yra konkursas. Atsižvelgiant į mūsų žmogiškuosius ir finansinius išteklius, uh, turiu Jums pasakyti, kad mes nemažai ką galime atlikti savo jėgomis. Daugiausia tai yra akademinio pobūdžio tyrimai, giliai analizuojant įvairiausius klausimus, kurie gali būti susiję, gali būti ir nesusiję su parlamento veikla. Pavyzdžiui, mes atlikome tyrimą dėl pasidalymo našta prieglapščio sutikimo srityje. Ir dar vieną dėl bendrosios prieglapščio politikos. Taigi, po šios analizės mes e, išdėstėme savo analizės išvadas e, ir pateikėme tas išvadas e, jums išdalytose aplankose. Mes galime taip pat e, atsižvelgti į jūsų poreikius. Tai yra, mes galime pateikti jums reikiamus dokumentus jūsų gimtaja kalba, o jeigu jūs mokate kokią nors antrą kalbą, mes galime juos pateikti dviem kalbomis Bet to jūs galite mums išdėstyti, kas labiausiai jūs domina. Kokia informacija jums bus e, labiausiai reikalinga. Mes galime pateikti, surasti jums reikiamus teisės aktus, nurodyti ištraukas iš įvairių teisės aktų ir taip toliau. Taigi mūsų departamentas yra gan lanksti priemonė, kurią mes raginame jūs pasinaudoti tam, kad jūs e, surinktumėt visą jums reikalingą informaciją, rengiant kokį nors pranešimą ar ruošintis kokiams nors, e, ruošintis svarstyti kokį nors klausimą. Mes galime pateikti šią informaciją jums e, arba spausdintą, arba įrašyti ją į e, USB raktą arba įrašyti į e, kompaktinį diskelį. Kaip jums, e, taip ir prasme, nuo jūsų pageidavimų? Tačiau jei jūs, pavyzdžiui, norite perėti į kitą patalpą, galite pasimti dalį informacijos ir po to gražinti tą informaciją. Ačiū labai. Galite pasikonsultuoti visomis įvairiomis temomis. Mes turime daugiau dėmesio skirti ir finansavimui. Turime numatyti koordinatorius, kurie priimtų sprendimus ir numatytų prioritetus. Dėkuoju. Ačiū labai, ponė Richard, už jūsų paaiškinimus. Ar yra klausimų ar pastabų? Ponas Destimera. Muchas gracias, señor presidente. Ačiū labai. Pone pirmininkė, mano klausimas paprastas. E, turiu aplankę medžiagos, kurią aš nagrinėjau ir norėčiau pateikti klausimą e, ponui Richardui. Ar mes nelegalią migraciją galime pavadinti slapta migracija? Turėtume kalbėti apie nelegalią, neteisėtą migraciją. Tiek teisinė, tiek semantinė prasme tai yra ne tos pačios savokos. Praėjusios kadencijos metu aš susidūriau su šiuo fenomenu ir jį tiesiog pavadinau nereguliare migracija. Tuo tarpu daug kas kalba apie nelegalią migraciją. Man būtų įdomu sužinoti, kokia pranešėjos nuomonė. Pone Rišart, jums žodis. Oui, dans la mesure où il y aurait un consensus sur le sujet, on est tout... Ačiū labai. Jei mums pavyktų susitikti pritarti, tai pritartume ir teksto pakeitimams. Tiesa, nežinau, kokia yra originalo kalba, bent jau anglų kalboje kalbama apie irregular migration ir illegal migration. Tai yra nereguliari ir nelegali migracija. Tai susijęs su skirtinga teisinė baze pačioje sutartyje. Aišku, galime plačiau aptarti šį klausimą ir jei parlamentui pavyktų susitarti, mes galėtume perimti jūsų pasiūlymą ir taip atnaujinti tekstą. Ačiū, ponė Richard. Nežinau, ar jau dabar mums pavyktų susitarti, turint omenyje ir Lisabono sutarties e, būsimą ratifikavimą. Nežinau, kokia formuluotė naudojama Lisabono sutartyje, ar nelegali migracija, ar nereguliari migracija. Pone Estimira. Sí, Pone pirmininkė. Norėčiau Jums paaiškinti, kas man yra svarbu. Mes čia susidurėme ne su teisinė koncepcija, tačiau su politinė koncepcija. Visi pranešimai, kurie buvo patvirtinti praėjusios kadencijos metu ir susijęs su migracija, naudojosi skirtingais terminais. Vienose teisės aktuose buvo kalbama apie nereguliarią migraciją, kitose apie nelegalią migraciją. Aš kalbu apie labai probleminę direktyvą, tai yra redmisijos direktyva ir čia kalbama apie legalę ir nelegalę migraciją. Aš nežinau, ar turėtume e, kitą migraciją vadinti nereguliaria arba neoficialia migracija. Mes čia susidurėme su ideologinėmis e, koncepcijomis. Pone Richard, turiu pasakyti, kad e, nelegalios migracijos antonimas nebūtinai yra ta vadinamoji neoficiali ar nereguliari migracija. Eh, antes de pasar al siguiente punto en el orden del día, el señor Busutil. Atrodo, kad dar ponas Busutil norėtų pasisakyti prieš pereinant prie kito darbo tvarkės klausimo. Aš e, norėčiau pateikti klausimą e, departamento atstovams, jeigu galima, padėkoti jiems už pasisakymą. Norėčiau paklausti, ar teisingai suprantu kai ką. E, kalbama, kad e, komisijai bus numatyta papildomai lėšų, tiksliau mūsų komitetui, sako kalbėtojas, kad mes galėtume atlikti tyrimus e, pagal savo sprendimą. Ir aš norėčiau paklausti, ar teisingai supratau, jeigu taip, tai kiek numatyta lėšų? Gal gali jie mums tai pasakyti. Kitas klausimas, kokia kokios yra e, ribos e, departamento, kiek galima atlikti tyrimų. Ar gali, pavyzdžiui, departamentas patenkinti visus prašymus atlikti tyrimus? Ir galiausiai, ar yra visuomet laukiama instrukcijų nurodymų iš atitinkamo komiteto, kad imtųsi tyrimų, ar galima e, renkti, daryti tam tikrą studiją savo iniciatyvą? E, pone Rišar, ar galėtumėte ponui Busutilui paaiškinti? Trys dalykai. Pirmiausia, e, e, lybė komitetui numatyta lėšų, kaip ir kitiems komitetams, bet pastaruoju metu lėšų padaugėja, nors netiek daug. Jeigu pažiūrėsite tiek, kiek komisijai numatyta tyrimams, tai pamatysite skirtumą. Uh, Ar e, tai nepriklausoma nuo e, politikos departamento? Mes tuos dalykus šiaip jau e, valdome, aš nežinau, apie ką jūs kalbate, apie savo vidaus išteklius, tai tada taip, egzistuoja nepriklausomybė. Mes galime atlikti daug ką parlamente, jeigu turime pakankamai žinių ekspertizės ir jeigu galima e, pakelti atitinkamą darbo krūvį. Trečias dalykas. Mes neimam, nesimame dalykų savo iniciatyvą, visuomet dirbame komitetų prašymų, netgi vidiniams darbams. Čia egzistuoja gal formalesnė procedūra, kai kalbame apie viešųjų lėšų naudojimą ir mes galime jomis naudotis tik tada, kai, e, pavyzdžiui, Piliečių laisvių komitetas priima oficialų sprendimą. Pavyzdžiui, kažkam e, norisi, kad būtų atliktas A, B ar C tyrimas tai tada klausimas iškeliamas e, per vieną koordinatorių koordinatorių posėdį ir paskui, remiantis priimtų sprendimų, mes galime imtis tam tikro darbo. Kitaip tariant, sutelkti savo žmogiškosius ir finansinius išteklius. Dar klausimų. Aš norėjau paklausti, ar mūsų komitetas turi nepriklausomai lėšų nuo politikos departamento. Aš suprantu, kad atsakymas yra neigiamas. Ar taip teisingai aš supratau? Atrodo, kad atsakymas yra ne. Ačiū, laikas dabar pereiti prie penkto, šešto e, klausimų, kurie taip pat sujungti. Tai yra diskusijos dėl Šengeno akį vertinimo mechanizmo ir mes kalbėsime apie tai su pranešėju ponu Karlas Koelio. Paskui steiksime žodį tarybai ir komisijai. Pone Koelio. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Man ši iniciatyva yra labai priimtina, nes jos rėmose stengiamasi sukurti paprastesnę Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo procedūrą, stengiamasi, kad ji būtų veiksmingesnė, skaidresnė. Deja, deja, komisijos pasiūlymas e, kiek skiriasi nuo mūsų nuomonės. Čia yra daug turinio um, nesutapimų. Čia yra numatyta, jog galimos ir vizitacijos, apie kurias iš anksto neįspėjama. Komisijos pasiūlyme yra akcentuojama, kad didelė dalis kompetencijos turi būti atiduodama pačiai komisijai. Bendradarbiavimas tarp valstybių narių nėra stiprus, jis yra ribojamas. Tuo tarpu Europos parlamento pasiūlyme bendradarbiavimas buvo numatytas daug tampresnis. Esame ir kai kurių grėsmių. Pirmiausia, yra numatytas e, mandato padalyjimas. Pirmiausia, yra ketinama įvertinti valstybės e, bestojančias e, į Šengeno erdvę ir numatytas kitas vertinimo etatas jau prisijungus prie Šengeno erdvės. Mano supratimu, tai susiję ir su finansavimu, ir su duomenų apsaugos klausimais. Nenoriu per daug gilintis į konkrečias detalės, tačiau Kai kurios temos, tokios e, kaip bendradarbiavimas su kitomis instancijomis, SIS teikiamos garantijos nėra apriepiamos. Septintajame straipsnėje turėtų būti kalbama ne tik apie rizikos analizę, tačiau ir apie um, pranešimus apie atliktas vizitacijas ir um, įvykusias diskusijas tarp valstybių narių. Taip pat iškyla ir keletas e, turinio klausimų. Teisės komitetas norėjo pateikti nuomonę ir mes e, pateikėme klausimą parlamento teisės tarnybai, kreipdamiesi su klausimu, ar neturėtų būti kitoks teisinis pagrindas. Teisės tarnyba atsakė, kad pasirinktas teisinis pagrindas yra tinkamas Tačiau pagal šį teisinį pagrindą yra numatyta konsultavimuose su Europos parlamentu procedūra. Tuomet, kai keičiamas pagrindų reglamentas, yra privalom, privaloma konsultavimuose procedūra su parlamentu. Mes siekiame, kad nuolat būtų konsultuojamasi su Europos parlamentu Tačiau komisija pasirinko kitą galimybę, vedama kitų ketinimų ir um, norėdama nebesinaudoti bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Manau, kad tai mažina mūsų tarpusavio pasitikėjimą. Reikėtų numatyti didesnę kontrolę tarp valstybių narių. Manau, kad kiekviena valstybė narė esanti ES e, išorės sienų sergėtoja turėtų pati būti atsakinga už tų sienų kontrolės. Mes kaip Europos parlamentas išvelgiame tam tikras grėsmės ir ES piliečiams. Aš esu įsitikinęs, kad bendro sprendimo procedūra turėtų būti ta procedūra, kurią naudojamasi priimančios sprendimus. Komisija turėtų tai suvokti, mes negalime palikti nuo šalyje mūsų piliečių balso. Kita vertus, turime suteikti daugiau svorio, priimdami tokį svarbų pagrindų reglamentą. Pone pirmininkė, norėčiau Jums priminti, mes kalbame apie būsimą Lisabono sutarties įsigaliojimą. Ir visos tos nuostatos, kurias ką tik paminėjau, yra numatytos ir Lisabono sutartyje. Todėl šią komisijos iniciatyvą reikėtų atmesti ir paprašyti, kad komisija atsimtų savo pasiūlymą ir parengtų kitą pasiūlymą kurio esmė būtų bendro sprendimo prieimimo procedūra ir tokiu būdu būtų suteikiamas didelis, didesnis vaidmo Europos parlamentui Šengeno įvertinimo sistemoje. Uh, prašom, suteiksiu žodį viešniai mūsų štarybos. Ačiū iš e, to, ką pasakė e, pranešėjas, tai komisijos e, pasiūlymas netoliau nueina už nepaskelbtų vizitų ir viskas, tačiau yra platesni dalykai ir komisija galvoja, kad šiaip tarp pirmo ir antro mandato nebus jokių e, dubliavimosi atvejų. E, svarbu yra užtikrinti sienų kontrolę ir, tai, ir taikyti atitinkamas priemonės. Pranešėjas kalbėjo apie dvi galimybės - 66 straipsnį, taip pat apie mechanizmą, kuris būtų priimtas kitų pagrindų. Komisija prieš pateikdama pasiūlymus išanalizavo pasiūlymą ir nutarė, kad 66 straipsnis yra teisingas ir kad nereikia kito teisės pagrindo, kadangi šiandieno vertinimo sistema iš esmės akinė pakeičia pasiūlymai nekeičia įvažiavimo sąlygų, pavyzdžiui, ar e, sąlygų dėl vizų išdavimo. Komisija, taigi, ketina ir toliau e, remtis 66 straipsnių, bet komisija suvokia, kad reikia įtraukti plačiau parlamentą ir tai atsispindi pasiūlymuose dėl prievolės atsiskaityti parlamentui, kaip kad yra pasakyta pasiūlyme. Dėl ateities, dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo, tai turiu pažymėti, kad kol ji neįsigaliojo, turime dirbti pagal dabartinį teisinį pagrindą. Kai ji įsigalios, tai ehm, du pasiūlymai sudarys dalį omnibus e, deklaracijos, apie kurią mes jau čia kalbėjom. Dėkoju. Dabar tarybos atstovas kalbėjo komisijos atstovė. Labai ačiū, pirmininkė. Aš esu Haristė Harpijos e, ir priklausau šiandieną vertinimo sistemai, taip pat atstovauju Švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Pradėjome mes peržiūrėti komisijos e, siūlomą reglamentą, išnagrinėjome pirmą devintą straipsnius, rytoj tęsime ir žiūrėsime į 10-18 straipsnius. E, gana ilgai užtrunkame, kol peržiūrime visus straipsnius ir nežiūrint to, kas atsitiks ateityje, kitaip tariant, kaip, e, kas atsitiks su komisijos pasiūlymu, mes manome, kad yra gana naudinga išsiaiškinti, ką galvoja valstybės narės dėl straipsnių ir dėl papildomų turinio dalykų. Aš, ačiū pirmininkė. Dabar nariai, ponas Dejong. Ačiū, panas pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, pasidžiaugti jo požiūriu, kuriam pritarė visa mūsų frakcija. Teisinis pagrindas, e, kuris trauktų parlamentą, yra tas, kuris mums labiau tiktų, dėl to galvojame, kad komisija pakeis savo požiūrį. Kitas dalykas. Kai žiūrime į pasiūlymą dėl esmės, tai vienas dalykas, kurio priedė trūksta, krenta aiškiai akis. Ir reikia pasižiūrėti, ką reikia stebėti ir tikrinti. Tai yra nuoroda į žmogaus teisės. Jeigu pažįsime, kaip vyksta darbai ar patikra prieš sienos iš žmogaus teisų perspektyvos. Tai kils klausim, pasižiūrėkime, kaip įgyvendinama šiandieno ki. Tai negalime mes pamiršti to fakto, kad ką bedarytume, turime e, gerbti žmogaus teisės, tai turėtų būti minimalus dalykas, tai turėtų priedė atskirai paminėtas arba net reglamente tas dalykas. Aš nežinau, ar mes kalbame dabar apie uh, turinį, e, gal vėliau apie tai kalbėsime, bet e, mes šiaip pranešėjam remiame iš principo dėl jo pozicijos, kad pasiūlymą reikia pateikti iš naujo su nauju teisiniu pagrindu. Ačiū, ponė Latford. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau pasidžiaugti pono Koelio pranešimu, padėkoti jam už tai, kad jis E, jau seniai mums yra pavyzdys erudito išsilavinusio žmogaus, kuris gali labai daug ką pasakyti komitetui šiandieno klausimu. Ir jisai yra teisus dėl tam tikrų klausimų, kuriuos iškėlė savo labai naudingame pranešime. Aš manau, kad mes turėtume kur kas e, išsameu apsvarstyti jį Aš ypač džiaugiuosi tuo, kad jisai nustatė keletą problemų, kurios susijusios su, su vizų informacijos sistemos įgyvendinimu, taip pat su tuo, kas tapo vėliau žinoma kaip vizų kodeksu. Pavyzdžiui, e, saugumo patikra subrangovėse, bendrovėse Aš e, pranešėja buvau dėl vizų informacijos sistemos ir prisimenu, kad ponas Koelio labai daug kalbėjo apie saugumą e, subrangovų patalpose, nes tai yra labai didelis surūpinimą keletas dalyk, keliantis dalykas ir jisai uh, sako, kad reikėtų išbaigti šią priemonę, nes ne viskas yra uh, užfiksuota. Aš Alde frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes iš esmės pritarėme pono Koelio požiūriui. E, labai e, būtų gerai dar iš esmės pasigilinti šį klausimą ir tikimės, kad jis bus priimtas pagal bendrą sprendimo procedūrą. Ačiū, ponas Moras. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Mūsų šešėlinis panešės negaliu atvykti, taigi aš norėčiau uh, mūsų frakcijos vardu, e, socialistų demokratų e, frakcijos vardu pasisakyti. Noriu padėkoti ponui Koeljo, ypač dėl procedūros, mūsų nuomonė tai turėtų būti bendro sprendimo prieimimo procedūra ir pono Metijų vardu aš e, noriu būtent, kad būtų užfiksuota šis mūsų pareiškimas. Ačiū dabar, grįžtame prie pono Koeljo. Manau, kad rytoj galėsime balsuoti dėl šio pranešimo. Gerai, taip ir susitarėme. E, rytoj balsuosime dėl pranešimų. Man sako, kalba pirmininkas, kad toliau mes turėtume kalbėti labai svarbę temą, nes visi prisimename, kad kai ponas Žildė Kirkov pirmą kartą lankėsi mūsų komitete, po to, kai parlamentas susirinko po rinkimų, mes e, apsikeitėme nuomonėmis bet negalėjome e, labiau išsiplėsti, nes neturėjome pakankamai laiko diskusijai, buvo iškelta daug e, klausimų, bet nepavyko pakalbėti tiek, kiek norėjome, kadangi baigėsi mums skirtas laikas darbo. Atrodo, kad jisai atvyks pas mus e, šiandieną penktą valandą. Taigi gal, gal vis tik tai reiktų su, paskelbti trumpą pertrauką ir pradėsime darbą vėl po 20 minučių lygiai 5 valandą.

to zapnete a idete. Toto to sa... perdavimas pavargo. Pats instrumentas pavargo. Please, dear colleagues. Pirmieji kolegos. Take your seats. Ova. Prašom sėsti. E, mes e, tęsime darbą. Dabar pas mus lankosi Žildių Kerkova, kuris yra koordinatorius antiterorizmo klausimais. Jis pakalbės mums apie tai, kaip įgyvendinamas veiksmų planas skirtas e, kovai su terorizmu Europos Sąjungoje. Mes jau labai įdomiai su juo pasikalbėjome. Jis neseniai komitete prisistatė mums, rugsėjo 3 tai vyko. Aišku, Mums reikia šiek tiek daugiau laiko diskusijai, kadangi labai svarbu iš esmės pašnekėti apie tai. Prašom. Labai ačiū pirmininkė. Galbūt geriausias būdas dirbti būtų pasikeisti nuomonėmis. Aš praeitą kartą bandžiau Jums papasakoti apie uh, e, pagrindinius dalykus, apie tai, kokį pavojų kelia terorizmas, o paskui gal nariai galėtų e, pateikti klausimus, kaip ir praeitą kartą. O dabar pona Haurija, komiteto narė, pasisakys. Rugsėjo pradžioje ponas Kirhov e, kalbėjo labai svarbiais klausimais ir dabar noriu pasakyti, kad vertinu jo darbą ir tai, kad jam sekasi užsitikrinti rezultatus. Manau, kad tai, ką jūs darote, yra labai kokybiškas darbas. Aš manau, kad mums reikia E, dabar naujų, naujos informacijos apie tai, kaip e, viskas vyksta valstybėse narėse policijos bendradarbiavimo sityje, taip pat e, keitimos informacija, informacijos koordinavimo srityje, žvalgybinės informacijos. Ir mums reikėtų žinoti, ar bendra, bendradarbiavimas vyksta sklandžiai, ar e, valstybės, e, jūs papildote valstybių narių darbą. Aš tik tai norėčiau dar pasakyti, kad esu e, nusintusi laišką po to, kai jūs pasisakėte rugsėjo 3 dieną ir tame laiške išdėstas skundas tam tikras. Tikiuosi, kad jūs mums E, galėsite žodžiu papasakoti apie ką visa tai yra. Laiškas buvo parengtas rugsėjo 9 ir man kelia susirūpinimą tai, kad e, komisija turi tam tikrą vidinį žurnalą registracijos ir ten kalbama apie Baskų separatistų organizaciją, e, kitaip tariant, ETA Laiške aš pasakiau, kad kai kuriems žmonėms yra sunku suprasti, kaip komisija gali padaryti tokią rimtą klaidą. Kovoje su terorizmu čia atsiranda esminis e, nesusipratimas ir tai yra e, labai rimtas dalykas. Tai pasirodo tampa E, tam tikros institucijos strategijos dalimi. Aš norėčiau, ponai ir ponios, jums priminti kai ką. Tai yra, kad ETA yra separatistų organizacija, taip sakyti, yra klaidinga e, Baskai siekia nepriklausomybės, bet kokią kainą dėl to yra žudomi žmonės, o jos, tar, jūs tarsi suteikėte politinį atspalį pavadinimui, tai jūs lyg pozityviai vertinate šią organizaciją. Kitaip tariant, jūs e, tarsi sakytumėte, Al-Qaeda yra islamo ekspansijos organizacija. Tai kaip jūs galite tai daryti? Ir kaip jūs jautite? jaučiatės, e, kaip, pavyzdžiui, Ispanijoje baskai gyvenantis e, gali jaustis, kai oficialiame leidinyje ar komisijoje kalbama apie ETA kaip baskų separatistų organizaciją. Aš norėčiau, kad ši anomalija būtų ištaisyta ir dėkoju už jūsų dėmesį ir už tai, kad leidote man iškelti šį klausimą. E, dėkui, išklausykime kelių klausimų ir tada mes galėsime uh, tikėtis bendro atsakymą. Ponas Moris. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tikiuosi, kad jūs turėsite pakankamai laiko tam, kad atsakytumėte į šios sudėtingus klausimus. Todėl noriu juos iškelti. Praeitą kartą, kai jūs kalbėjote mūsų komitete ir dėja, jūsų kalba buvo labai įdomi, jūs dėja neturėjot galimybės kalbėti apie etninių mažumų ir religinių mažumų profiliavimo klausimą. Tai yra jų ypatingų e, e, ypatybių išskirimą. Bei apie duomenų e, paiešką susijusią su šiomis mažomis, mažumomis. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kas jums yra žinoma apie tai, kaip oro uostuose ir uostuose uh, yra elgiamasi su etninių mažumų ir lyginių mažumų atstovais. Aš žinau, kad statistinis duomenis renkti šiuo klausimu yra labai sunku ir aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų metodika. Suprantu, kad laiko turėsite nedaug, bet gal galėtumėt pakomentuoti šį klausimą. Mes nenorime švaistyti e, laiko ir išteklių tam, kad sulaikytume asmenys, kurie nėra tikrieji teroristai. Todėl labai svarbu yra tinkamai naudoti turimus išteklius. Antras klausimas yra susijęs su kovos su radikalėjimu strategija ir politika. Aš žinau, kad e, JAV ir Junktinė karalystė daug yra uh, dirbama šioje srityje ir aš norėčiau sužinoti, ką jūs veikiate kovodami su radikalėjimu. Nes man atrodo, kad valstybės narės nevienodai vertina šią kovą ir nevienodą svarbą jai priskiria. Dėkuoju, ponė Invelt. Ačiū, pirmininkė. Pone Kerkhoff, e, visą laiką labai malonu Jūs matyti mūsų posėdžiuose. Tris klausimus Jums turiu. Pirmiausia, man atrodo, kad praeitą savaitę Europos Teisingumo teismas dar kartą išsakė savo nuomonę dėl juodųjų sąrašų. Ir buvo nuspręsta, kad Filipinų laisvės kovotojai, ar kad ir kaip jie vadinasi, turi būti išbraukti iš juodojo sąrašo. Tai nėra pirmasis toks atvejis, nes ES labai dažnai tik kosmetiškai pakoreguoja juodąjį sąrašą ir dažnai užsimerkia akis, kai iš tikrųjų reikės išvelgti rimtus žmogus teisų pažeidimus. Antra, mes nekartą jau reikalavome, kad būtų iš esmės įvertintas e, kovos su terorizmu strategijos veiksmingumas. Ir norėčiau paklausti, kada tai bus padaryta. Ir trečias klausimas yra kiek bendresnis. Jis yra lab, susijęs su mūsų kovos su terorizmu veiklos uh, akcentais Vis daugiau informacijos gauname, kad didžioji dauguma atvejų, tai yra 95 procentai visų atvejų, kurios, e, kurie yra nagrinėjami pagal kovos su turizmu politiką, nėra susiję turizmu. Tai dažniausiai yra žmonės, kurie kovoja už gyvūnų teisės arba tai yra neonacistų organizacijos jie nėra teroristai. Tačiau kiekvieną kartą, kai mes, e, mums yra pristatoma ES kovos su terorizmu strategija, joje nulatos kalbama vien apie islamistų teroristų organizacijas. Ar jums netrodo, kad taip yra netinkamai panaudojami mūsų ištikliai? Pone Nesarilė. Sí, sí. <laughs> Buenas, buenas tardes, señor Kirchhoff. Quería agradecerle su presencia. Labadiena, ponia Kirchhoff. Dėkuoju Jums už tai, kad atvykote. Turiu prisipažinti, kad aš labai dėmiai perskaičiau Jūsų ataskaitą dėl kovos su turizmu strategijos gyvendinimo. Aš norėčiau, kad su terorizmu kovotumėme veiksmingiau. Ir švedė pasakė, kad kova su terorizmu yra vienas iš jos prioritetų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kokiais ramšiais jūs e, remiatės. Tai yra, ar jūs e, kokią prevenciją vykdote ir kaip konkrečiai kovojate su terorizmu. Prevencija pirmiausia. Prevencija vykdoma dažniausia siekiant užkirsti kelią tam tikrų organizuotų grupuočių radikalėjimui. Tai yra labai svarbu. Šeimose ir e, mokyklose dirbant galima labai daug ką pakeisti. Ir tai yra labai veiksminga priemonė kovojant su tarptautiniu terorizmu. Ir ar jums neatrodo, kad mums reikia terorizmo savokos apibriešties? Nes dabar panašu, kad mes e, kovojame su visomis įmanomomis terorizmo praiškomis. Antra. Yra teroristų, kurių jų buvimo šalis atsisako išduoti kitoms, kitoms valstybėms. Ir jie ir toliau užsiema teroristinė veikla. Ir nesvarbu, kokioje šalyje jie gyvena, jie tebėra teroristai ir jų išpolio aukoms tai yra didelis įžeidimas. Ir trečias dalykas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad vasarą Ispanijoje įvyko teroristų išpolis ir žuvo trys gvardija civil pareigūnai. Tai yra nepriimtina. Ir aš norėčiau paklausti jūs, ar taryboje svarstome yra galimybė reikalauti, kad būtų suderinti kovos su terorizmu te, nacionaliniai teisės aktai. Bei teisės aktai, pagal kuriuos yra teikiama, teikiama ekonominė bei psichologinė pagalba išpolių aukoms. Aš pritariu viskam, ką jūs darot ir galiu jūs patikinti, kad mano frakcija bei mano delegacijos nariai pritarė visiems jūsų veiksmams. I... Pane Latvart, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar ponas Kerkhoff kada nors svarstė kompensacijų išmokėjimo ES piliečiams, kurie nukentėjo nuo terorizmo išpolių kitur klausimą. Junktinėje karalystėje Mes dar nesugalvojom, kaip galima būtų šią problemą įspręsti. Ir iki šiol nežinome, kaip galima būtų išreikalauti kompensacijos uh, Britanijos piliečiams, kurie nukentėjo uh, per teroristinį išpolį Balyje. Įdomu būtų panagrinėti, kaip tokiais atvejais uh, elgėsi kitos valstybės narės ir ar galima imtis kokį nors veiksmų Europos lygmenių. Ir antra, Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt e, jau minėtą profiliavimo klausimą ir dėkoju, kad jūs, kad panas Moralės, Moralės teigiamai atsiliepė apie mano pranešimą. Buvo kalbėta ir apie keliaivių duomenų įrašus. Panašu, kad mūsų pasiūlymas dėl keliaivių duomenų įrašų yra įstrigęs. O tai reiškia, kad e, dabar duomenys yra teikiami pagal nacionalinės sistemas ir schemas. Bent jau 80 procentų duomenų yra perduodama būtent e, pasinaudojant nacionalinėmis sistemomis. Jau buvo paminėta, kad 80 procentų visų narkotikų e, kontrabandos atveju yra išaiškinama pasinaudojant šiais įrašais. Iš Stokholme. Bet būtų įdomu sužinoti, ką konkrečiai tai reiškia. Ir trečia, rugsėjai mes kalbėjome apie transatlantinės diskusijas ir apie tai, kad būtina paisyti galiojančią teisę kovojant su terorizmu. Ar esame kokiu nors poslinkiu šioje srityje? Ačiū, ponia Alfa. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu naujai išrinkta Europos parlamento narė ir esu pranešėja rengianti pranešimą apie nusikaltelių tinklus. Man įdomu sužinoti, ką Jūs manote apie informacijos teisik, teikimą apie e, terorizmą ir ar yra kažkoks vertinimas vėliau. Terorizmas susijęs ir su ginklų kontrabanda, prekyba žmonėmis. Ir čia susipina daugelis interesų. Aš rengiu pranešimą apie prevencinį tinklą ir man įdomu, kaip veikia pats mechanizmas, kaip jūs galite gauti ir kaip gaunate tą informaciją susijusią su terorizmais, ar ją kažkaip vėliau patikrinate ar ne. Panas Klys. Ja, dank u, uh, meneer de voorzitter. Um... Ačiū, ponia pirmininkė. Kai kurios valstybės narės minėjo, kad uh, jos priims Guantanamo kalėjimo kalinius. Tai yra tie žmonės, kurie buvo įtariami ryšiai su teroristais, patys dalyvavo teroristinėje veikloje, tačiau Tam tikrais atvejais buvo nepakankamai įrodomosios medžiagos ir nebuvo įrodyta, kad jie tiesiogiai dalyvavo teroristinėje veikloje. Mano klausimas, kaip bus koordinuojamas e, šių Guantanamo kalinių perdavimas į e, skirtingas valstybės nares? Ar e, šie kaliniai bus izoliuojami, ar nebus taip, kad jie vėl susitelks ir sukurs savo tinklą. Kaip atrodo pats koordinavimo ir valdymo procesas? Ačiū. Pone Kirchhoffai, ar aš taip pat galėčiau Jums užduoti klausimą? Pagal Lisabonos sutartį rekomenduojama sukurti vidaus saugumo klausimams skirtą komitetą. Ar galėtumėte pasakyti, e, kas sudarytų tą naująjį komitetą ir kaip atrodytų jūsų institucijos ir šio komiteto bendradarbiavimas? Ačiū labai už puikius klausimus. Klausimai buvo labai tikslus ir aš pabandysiu į juos pailiui ir atsakyti. Pirmiausia, pono Atandaro klausimas dėl policijos žinybų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija. Aš bandau kas šešetą mėnesių pateikti tarybai pranešimą įvairiomis temomis ir aš tiesiog um, pats parenku tas temas, kurios mano galva yra labai svarbios. Dažnai akcentuoju ir uh, valstybių narių bendradarbiavimo klausimus. Europolas ir Eurojustas yra tos institucijos, kurios įpareigoja valstybės narės keistis informaciją, taip pat jos ir pačios teikia informaciją valstybėms narėms. Pavyzdžiui, Europolo atveju um, iki teisminiai tyrimai dažniausia priklauso tiesiogiai nuo informacijos gaunamos iš Europolo. Noriu pabrėžti, kad ypatingai svarbu Europolui teikti informaciją apie kiteisminius tyrimus, o Europolas turėtų e, atitinkamais atvejais kai kuriuos tyrimus e, analizuoti išsameu. Ypatingai tai svarbu tais atvejais, kai ikiteisminis tyrimas apima dvi valstybės narės. Tiesa, kartais valstybė narė yra svarbu nuspręsti, ar vienoje ar kitoje byloje esama taptotinio charakterio. Tas pats taikytina ir, apie, ir Eurojustui. Reikia nepamiršti, kad kovojant prieš terorizmą ypatingai svarbu nuolat keistis informacija. Tiesa, tas keitimasis informacija kartais yra gan lėtas, nepaisant to, kad pati tema, pati sritis yra labai jautri ir kartais esama ir grėsmių. Dažnai, kai vykdami ikiteisminiai tyrimai susijęs su terorizmo veikla stengiamasi e, informacijos neskleisti, kad būtų galima laiku e, vykdyti informacijas. Kartais Eurojustas ir Europolas e, turėtų sukurti bendras tyriejų grupės. Aš Pats dalyvavau šventiniuose renginiuose skirtuose Eurojusto ir Europolo jubiliejams paminėti ir tose renginiuose buvo akcentuojama, kad šioms institucijoms reikėtų tampriau bendradarbiauti. Buvo akcentuojamas e, bendrų būrių kūrimas. Taip pat buvo akcentuojama, kad reikėtų atitinkamai pakoreguoti ir politikos gairias. Turiu pasakyti, kad aš sulaukiau daug paramos, ypač prevencijos rytyje. Daugelis valstybių narių buvo pasiryžusios keistis informacija ir gerąją patirtimi kovoje su terorizmu. Ir mane labai teigiamai nudžiugino toks valstybių narių požiūris. Buvo nuspręsta kiekvienoje valstybėje įrengti tam tikrą platformą, Fusion Center. E, toje platformoje galėtų susitikti policijos, prokuratūrų, teismų atstovai ir keistis informaciją susijusią su terorizmu. Kai kurios valstybės jau turi e, es, tokias platformas, kai kurios turėtų įsteigti naujas, o Ispanija ir Prancūzija šiuo metu tyria, kaip jos galėtų sujungti savo dvi skirtingas platformas. Čia atsakiau į vieną klausimą, į kitą klausimą atsakysiu dėl, dėl teroristų sąrašų ir etos. E, savame suprantama, savokos yra labai svarbios. Aš e, kreipsiuosi į komisijos generalinį direktoratą ir perteiksiu šiam direktoratui jūsų e, prašymą. Dėl mores klausimo, dėl religinio profiliavimo. Pone Latvar taip pat pateikė klausimą susijusiu su šia tema dėl e, duomenų paieškos. Turiu pasakyti, kad mane šios temos neramina, šie klausimai yra svarbus. Po dviejų savaičių mes e, parengsime pranešimą apie diskriminavimą prieš musulmonus. Ir aš noriu pasakyti, kad e, šie klausimai mums yra labai svarbus. E, etninis profiliavimas ir tos e, tarsi mažumos jos yra labai svarbios. Kalbant apie keleivių duomenis, turime stengtis, kad sistema, sisteminės paieškos nebūtų paremtos tam tikrais etniniais aspektais. Aš supratau jūsų klausimą ir aš inicijuosiu tyrimus ir manau, kad taryba šioje srityje turėtų dirbti intensyviau. Visiškai jums pritariu. Uh, Grįžtant prie jūsų klausimo apie prevenciją, turiu pasakyti, kad e, vienas mano prioritetų buvo ši tema. Aš manau, kad sudėtingiausia yra tai, kad ši tema yra valstybių narių kompetencijoje. Ir vienintelis dalykas, ką mes galime padaryti, tai paskatinti valstybės nares keisti savo patirtimi ir informaciją. Aš sugebėjau rasti šešias valstybės nares, kurios pasiryžo dalyvauti prevencinėje darbo tvarkėje, e, kuri numatytų religinių lyderių um, mokymus. Mes bandėme rasti atsakymus, kaip gal, būtų galima veikti vietinėme lygmenyje, šeimų lygmenyje, per socialinius darbuotojus, mokyklas ir taip toliau. Mes taip pat stengiamės mažinti radikalizmo apraiškas valstybėse narės. Šiandien kalbėsime su viena iš valstybių narių šią temą. Tai mano prioritetai ir aš laukiu bet kokių gerų idėjų, sutinku, kad tema yra labai komplikuota ir kuo daugiau ją gilinuosi, tuo mažiau suprantu. Dėl Intvelt e, klausimo apie juoduosius sąrašus ir teismo sprendimo. Manau, kad mes turėtume džiaugtis, kad egzistuoja teisingumo teismas. Tai yra e, vienas iš būdų ištaisyti klaidas. Mes pagerinome kai kurias procedūras, e, patobulinome juodųjų sąrašų sudarimo e, procedūras, remdamiesi Teisingumo teismo e, sprendimais. Mes nemanome, kad tos procedūros yra visiškai teisingos ir Teisingumo teismo sprendimai ne visada tiesiogiai liekia, liečia juodųjų sąrašų sudarimo procedūras. Aš supratau, kad sprendimas buvo susijęs su Niderlandų byla ir Europos sąjunga Mm, šiuo atveju um, prieimė sprendimą susijusiu tik su Niderlandais. Aišku, jei galėtume procedūras patobulinti, tai būtų labai gerai ir vienas iš Lisabono sutarties um, dalykų numato um, mechanizmo kovoje prieš išorės teroristus kūrimą. Aš Tikiuosi, kad mes, mums pavyks sukurti tokią procedūrą, kuri visiems tiktų. Dėl SIT procedūros manau, kad naujojoje sutartyje yra numatytas naujas vertinimo mechanizmas ir šis mechanizmas leis po keleto metų atlikti ne tik teisinį vertinimą, tačiau ir kitokį vertinimą numatantį, e, tikrinantį procedūrų teisėtumą. Dėl musulmonų klausimo aš e, visada stengiuosi naudoti tinkamą terminologiją, nes ypač e, kalbant apie religiją, politinėje um, diskusijoje labai svarbu pasirinkti konkrečius žodžius. Turiu pasakyti, kad mūsų žvalgybos sistemos dirba gerai ir iš tiesų nebuvo jokių didesnių atakų ar išpolių nuo Londono išpolių laikų. Ir tai yra ir mūsų darbo misija pagelbėti um, trečiosiams e, šalims. Kalbant apie dvišalį bendradarbiavimą tarp Prancūzijos ir Ispanijos, mes veikiname uh, e, tyriejų grupių steigimą ir aš remiuosi tą informaciją, kurią turiu ir manau, kad manau, kad kuriama strategija pasiteisina. par définition clé du terrorisme, ce n'est pas tout à fait exact. Nous avons depuis 2002 une. Mes kalbant apie terorizmą, 2001 metais e, susitarėme dėl terorizmo savokos, 2008 metais ta savoka buvo stiprinama, kalbėjome apie um, teroristų, teroristinių grupių sudarimus. Ir ši, šis fenomenas yra labai sudėtingas, labai sudėtinga rasti tinkamus žodžius. Todėl 2008 metais e, mes patikslinome 2002 metų e, terminą, bandydami jį išplėsti. Iškilo klausimas, ar tokios savokos apibrėžimas buvo naudingas ar ne. Mes numatome ir num, skiriame tam tikras tarnybas susijusias su baudžiamuoju persekiojimu. Pavyzdžiui, jei asmuo išvyksta į užsienį ir e, dalyvauja mokydamas teroristus, ar tai jau yra nusikalstama veika ar ne. Mes tokias apraiškas taip pat stengiamės įtraukti į terorizmo apibriežtį. Manau, kad reikia konkrečiais atvejais e, pako, ištirti konkretų atvejį. Kalbant apie readmisiją įsigaliojusio ES arešto orderiui, sistema veikia puikiai. Pavyzdžiui, į Ispaniją e, galime perkelti įtariamuosius iš kitų valstybių narių, Ir būtent Ispanijoje daug kas pasikeitė. Ispanijoje etos nariai yra perkeliami į Ispaniją be jokių kitų dvišalių susitarimų. Tuo ES ir yra stipri ir diskusijos vyksta ir toliau šioje srityje. Būtent todėl aš galvoju, kad kitais metais vidaus reikalų ministrai ir išorės santykių ministrai susitiks ir toliau šios klausimus nagrinės. Bus kalbama apie terorizmą, apie prekybą žmonėmis. Aš dalyvavau dėrybose, kai buvo pasirašomas susitarimas e, tarp ES ir Kolumbijos. Čia taip pat reikėtų kalbėti apie galimybę išduoti įtariamuosius. Jūs kalbėjote apie terorizmą ir norėčiau šiuo metu atsakyti į ponios Lafart klausimas. klausimą. Manau, kad reikia daugiau e, galvoti apie šį dalyką. draudimo klausimai, nacionalinio draudimo dalykai. Aš nežinau, ar e, terorizmo aukos draudžiamos, bet galbūt reikėtų plačiau šį klausimą panagrinėti ir aš gal vėliau jums pateiksiu konkretesnį atsakymą. Ryšiai su amerikiečiais kitas buvo klausimas. Manau, kad jau praeitą kartą sakiau, kad ES e JAV bendrame pareiškime dėl Gvantanamo buvo e, nutarta pradėti darybas ir nustatyti pagrindinius principus e, dėl kovos su terorizmu. Bendrame pareiškime buvo pasakyta jo išvadose, kad mes jau dirbame ties tuo ir galvojame, kad amerikiečiai pakeis paradigmą savo veiklos ir daugiau koncentruosis ties teisės saugos dalykais. Dabar kol kas labai sunku yra pasakyti, kaip viskas veikia, nes e, atitinkama grupė, kuri turėjo prane, parengti ataskaitą šiuo klausimu, atidėjo kol kas jos paskelbimą. Aš taip pat e, noriu pasakyti, kad e, bendradarbiauju, palaikau ryšius su valstybės departamento teisės E, patarėjais ir kol kas nežinau, kaip viskas vyks toliau, bet atrodo, kad mes pradėsime tik tai tada darbą, kai jau pirmininkaus Ispanija, nes tikriausiai, tikriausiai amerikiečiai norės palaukti, kol bus paskelbta ataskaita dėl sulaikymo politikos. Aš lankiausi su komisijos vicepirmininku Vašingtone, lankysiuosi E, spalio vidurėje, tai bus vienas iš mūsų pagrindinių klausimų. Dėl ponios Afanan klausimo, prekyba ginklais, e, prekyba žmonėmis, ar turime pakankamai informacijos, per pastarusius keletą metų Europolo analizė tapo tikslesnė Ir mes dabar gauname geresnę informaciją taip pat iš saugumo tarnybų. Ir mums kartais reikia informacijos iš piliečių, kad galėtume gerai įvertinti grėsmę. Bet man atrodo, kad e, vidaus reikalų ministrų taryba gerai analizuoja visus aspektus ir tai reiškia, kad geriau galima suformuoti politikos atsaką. Guantanamas. Kaip žinia, birželį e, vidaus reikalų ministrų taryba patvirtino mechanizmą, kuris leidžia keistis informaciją tarp valstybių narių. Tarp tų, kurios priims sulaikytuosius, bus keičiamasi informacija dėl statuso, kuri gaus tie žmonės patekę į Europos Sąjungą. Taip pat mums reikia e, atsižvelgti į žmonių susirūpinimą, e, ypač dėl laisvo žmonių judėjimo dalykų. Ir taip pat e, informuoti, galvoti, kad e, kai kurioms valstybėms narėms taip pat rūpi saugumo klausimai, reikia galvoti apie stebėseną, apie reguliarų atsiskaitimą, apie tai, kokią informaciją reikia teikti kitiems. Man atrodo, kad dabar sistema veikia gerai, valstybės narės vienos kitas informuoja apie jau įdėktas priemonės ir mes stebime ne tik tai teisinę pusę, bet ir integracinę, kadangi turime užtikrinti, jog tie žmonės bus integruoti Europos Sąjungoje. Kitas klausimas. Europos Sąjunga galvoja apie vidaus saugumą, bet kol kas mums nepavyko užsitikrinti gero operatyvinio koordinavimo. Sunku tarp 27 valstybių tą padaryti, net ir Europolė sunku, taigi mums tikras iššūkis sutelkti visas agentūras OLAFą, Frontexą, Eurojustą, Europolą ir pradėti galvoti apie nusikalstamumo prevencijos politiką bei prioritetus. Aš norėčiau, kad terorizmas būtų vienas iš klausimų, kuriuos svarstytų toks suteltas bendras komitetas arba grupė. Bet uh, E, turime pirmiausia nusistatyti politinius prioritetus. Taigi, tiksliau, ko, komitetas, ne grupė, e, bus įsteigtas pagal Lisabono sutartį ir aš e, labai laukiu, kai bus, kol, kada bus įsteigtas tas komitetas. Jeigu pasižiūrėsime į Europolą per pastaruosius dešimt metų, tai mus viskas nuteiks gana optimistiškai. E, tiek konfiguracija, tiek veiklos ribos. Mes galvojame apie aktą, apie e, įvairias grėsmės, politinius prioritetus valstybėse narėse ir agentūrose visi turi e, dainuoti vienodai, gėdoti vienodai. Ir Aš daug ką ne, ko negaliu pasakyti apie tą naująjį komitetą dabar. ES institucijų atstovai gali įsitraukti į darbą, bet aš pas nežinau, ar aš esu kas organizacija, agentūra ar kas, bet e, atsižvelgsime į visų nuomonės ten. Dėkoju Jums. Labai ačiū Jums už paaiškinimus. Pasikeitėme klausimais atsakymais, surengėme pirmą raundą. Ar kas nors dar norėtų ko nors paklausti, pateikti papildomų klausimų? Dar porą norinčių pasisakyti. ir aš atsiprašysiu jūsų, bet turiu palikti. E, jūs turiu išvykti kitur, o ponia Inetvelt sutiko perimti pirmininkavimą ir ji toliau bus posėdžio pirmininkė. Ačiū. Okay. Safe trip home. Uh, Mrs. Hennis. Pane Hennis. Dėkuoju. Labai trumpą klausimą norėčiau Jums pateikti. Prieš tai kalbėjome jau apie Svifto susitarimą ir apie tai, kad e, turėsime pasirašyti naują susitarimą su JAV. Bet mano klausimas bus šiek tiek kitoks. Pagal SWIFT susitarimą mes amerikiečiams leisime naudotis informaciją apie ES piliečius. JAV pagal šią informaciją priims sprendimus dėl šių piliečių e, keliamos grėsmės ir po to tą informaciją galės perteikti tarptautinėms organizacijoms. Aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl, jei mes taip intensyviai norime kovoti su uh, terorizmu, kodėl mes negalime sukurti savo sistemos, kodėl amerikiečiai viską turi daryti, gal mes patys galėtume tuo užsiimti, pirminkė. Ar dar kas nors norėtų, ką nors pasakyti, ponas Busutilis, ponas Broms? Dėkoju. Aš puikiai žinau, kad islamistų teroristai nėra vieninteliai pasaulyje egzistuojantis teroristai. Aš tiesiog norėčiau jūsų paklausti. Kiek galimybė kariauti su Iraku ir galbūt net Iranu ateityje kursto e, priešiškumo persmetą atmosferą? Ponas Busutilis. Uh, Dėkuoju, pirinkė. Labai paprastas klausimas. Ar yra rastos kokios nors sąsajos tarp teroristų ir nelegalių migrantų? Ir e, ypatinga mane domintų tokios sąsajos viduržymio jūros regione. Prašau, panas Kerhop. Pirmasis klausimas, kiek suprantu, buvo susijęs su SWIFTu. Jau anksčiau šiame komitete, kai kalbėjau apie teroristų finansų uh, sistemos uh, išaiškinimo sistemą, mes jau kalbėjome apie SWIFTą. Šis susitarimas galioja vienerius metus. Ir dabar kalbam apie tai, kad pasikeis šios sistemos sąranga. O tai reiškia, kad laikas turės didelės reikšmės. Niekiek nebejoju, kad ši sistema yra labai vertinga. Ir niekiek nebejoju, kad mes turėsime dar nuspręsti, ar ateityje ši sistema mums reikalinga, o gal mes galime panašią sistemą sukurti Europos Sąjungoje. Tai tiek būtų šiuo klausimu. Dar turėsime pažiūrėti, ar e, dabartiniam susitarimui pritars ministrai. Bet šiame susitarime yra numatytas abipusiškumo principas. Tai reiškia, kad jeigu mums reikės panašios informacijos iš amerikiečių, jie ją turės mums suteikti. Dabar Irakas ir Iranas. Na, tai yra prieštaringas klausimas. Mes uh, turime užsienio politiką, kurios e, vienas iš tikslų yra tas e, reikalauti pagarbo žmogaus teisėms, valstybės suverenumui ir taip toliau. Jūs minėjote atmosferą. Iranas neįeina į mano man priskirta atsakomybės sritį ir aš manau, kad bet kuriuo atveju reikėtų vengti kalbėti apie Iraną. Nes iš esmės šis klausimas yra susijęs su kolektyvinė gynyba bei e, brandolinio ginklo platinimu. O ne vien su tuo, ar pagal šytų teisę bus tvarkomas, e, tvarkoma ši valstybė ar ne. Uh, toliau migrantai. Mes turime ir terorizmą, kuris atsirado Europos Sąjungoje, jis niekiek nėra susijęs su migrantais ir kilmės šalimis. Mums yra žinoma, kad Europoje esama asmenų, kurie planuoja ir dengia teroristinius išpolius. Ir jie niekiek nėra susijęs su migrantais. rugsėjo 11-osios e, išpolis aiškiai parodė, kad teroristai labai dažnai infiltruoja savo e, grupuočių narius į mūsų visuomenę. Ir todėl, kai kalbame apie keliaivių duomenų įrašus, apie pasienio kontrolę, svarbu yra užtikrinti, kad galima būtų uh, laiku surinkti visą žvalgybos turimą informaciją apie keliaujančius asmenis. Tai to, toks būtų ryšys su migracija. Nesame tam tikros rizikos, kai bandoma sujungti yra migracijos problemas su nusikalstamumu. iš tikrųjų galima būtų ge, gerinti keitimas informacija tarp ES ir trečiųjų šalių. Bet nereiškia, kad jeigu kas nors yra nelegalus migrantas, jis būtinai taps ir teroristu. Dėkoju. Aš norėčiau vieną ironišką pastabą išsakyti. Man atrodo, kad labai nedaug įrašų mūsų keliavių duomenų įrašų sistemoje yra apie tuos asmenys, kurie valtele bando perplaukti viduržėmio jūrą, tam, kad patektų į ES. O dėl Irano, man atrodo, problema yra ne ta, kad tai yra e, islamiška šalis, bet tiesiog jei pagalvosime apie prevenciją Tai klausimas iš esmės ir buvo su tuo susijęs. Ar nėra taip, kad mūsų vykdomas karas tame regione gali būti panaudotas kaip pretekstas teroristams? Panas Busutilis, taip dar kartą norėčiau kai ką pasakyti. Taip be abejo, aš nenorėjau pasakyti, kad ne, visi nelegalus migrantai yra teroristai. Mano klausimas buvo iš esmės labiau susijęs su teroristiniu organizacijų, kurios priekiauja žmonėmis finansavimu, nes tai yra kriminalinė veikla, kuri ir yra nelegalios migracijos variklis. Ir mano klausimas buvo susijęs iš esmės, ar jūs žinot apie kokį nors ryšį, kuri, kuri tos nusikalstamos grupuotės gali turėti su teroristų grupuotėmis? Dopikė Kei yra viena iš organizacijų, teroristinių organizacijų, kuri, kaip yra įrodyta policijos, verčiasi priekybą žmonėmis. Tačiau e, jų veikla yra nukreipta prieš Iraną ir Turkiją pačią. Bet jie verčiasi ne vien priekybą žmonėmis, jie e, užsima įvairiausią kontrabandą. Atsakydamas jūsų pirmąjį klausimą, galiu pasakyti, kad mums yra žinoma, kad kai kas bando pasitelkti Alkaidos naratyvą ir retoriką tam, kad būtų kurstama e, tam tikra, kurstamos tam tikros nuotaikos. Taip iš tikrųjų ir yra. Ir tai, kad nesugebama yra išspręsti artimų rytų konflikto, be abejo, nepadeda niekam. Ir turime spręsti bendromis pastangomis tarptautinė, tarptautinėme forume šią problemą. Ir taip, negaliu neikti ir to, kad invazija į Iraką taip pat paskatino kai kurias teroristų grupuotės imtis veiklos. Ačiū labai už Jūsų atsakymus. Manau, kad e, tai, jei norime pasiekti žmonių širdis, turime užtikrinti moralinį autoritetą ir nesuteikti niekam preteksto nusikalstamą veikai. Noriu padėkoti už atsakymus. E, šio mėnesio pabaigoje sulauksime dele tiksliau pasakius, mūsų komiteto delegacija vyks į JAV kongresą ir būtų įdomu, ar būtų galima į jūs kreiptis trumpam keitimuisi nuomonėmis, turint omenyje tos delegacijos kontaktą. Washington. Aš būsiu Vašingtono to pačiame. Nuostabu. Tai aš jūsų atsakymą vertinu kaip teigiama, jūs padėsite mums ruoštis. O paskutinė pastaba, Saros. Noriu tik atkreipti jūsų dėmesį, kad Libė komitetas planuoja ir uh, JAV delegacijos biuro posėdį panašių metų. delegacija su Amerika ir šis komitetas vyks į JAV tuo pačiu metu. Ačiū labai. Ar kas nors dar norėtų ką nors pasakyti? Jei ne, posėdis baigtas. Ryto ryte susitiksime 10 valandą. Tiksliai.